ir jisai tikrai atsižvelgs jūsų išsakytus nuogastavimus. Ačiū. Ačiū komisarė. Baigiame e, pirmą klausimą. Sekantis klausimas darbo atvarkėje yra žodinis klausimas su komisijai dėl reglamento, dėl privalomos tam tikrų iš trečiųjų šalių importuojamų prekių kilmės šalies nuorodos. Pirmiausiai pradėsime nuo pono Moreiro pranešėjo 2,5 minutės. Obrigado, prezidentė, senor komisar. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarai, gerbiami kolegos. Aš esu vienas iš to klausimo žodžių autorių 2005 metais komisija pristatė reglamento projektą, pagal kurį turi būti numatyta sistema, pagal kurią bus nurodomos iš tačiųjų šalių importuojamų prekių kilmė. Tuo reglamentu siekiama išvengti neteisingos prekių kilmės nuorodos ir taip pat apsaugoti vartotojus bei mūsų e, įmonės e, Ninim suteikti tokias pat galimybės kaip ir toms valstybėms, tiems gamintojams, kurie dirba trečiose šalyse. Parlamentas pritarė tam reglamentui E, priimdamas rezoliucijas, pavyzdžiui, 2006 metais, 2009 metais, taip pat 10 metų e, spalio mėnesį, kai buvo kalbama apie e, prekybos teises pagal Lisabonos sutartį. Taigi komisija buvo prieimusi reglamentą dėl prekių kilmės nuorodos tam tikroms prekiams, tačiau tam e, dokumentui. Tam dokumentui pritarė ir parlamentas 529 balsais, tačiau po to taryba vis dėlto nesuformulavo savo vieningos nuomonės ir blokavo teisėkoros akto prieimimą. Po to komisija teigia, kad pasaulinė prekybos organizacija priėmė sprendimą dėl iš trečiųjų šalių šalių e, eksportuojamos galvijienos ženklinimo. Ir dėl to buvo teigiama, kad tas ankstinis reglamentas tapo nesuderinamas su uh, PPO nuostatomis. Norėčiau paklausti, ar šito teisėkuros akto visiškai bus atsisakyta ir pasiūlytas naujas, kuris dėrės su PPO organizacijos reikalavimais. Todėl mums reikėtų žinoti, ar yra atitinkamas teisinis pagrindas tokiam naujam reglamentui. Kita vertus, norėtume pasidomėti, kaip komisija ketina toliau bendradarbiauti tarp institucinių pagrindų ir kaip ji ketina atsakyti į piliečių vartotojų nuogastavimus. Ar komisija nemano, kad toks pasiūlymas yra naudingas ES piliečiams? Kita vertus, ar visą tai reiškia, kad parlamento pasiūlymai ir nuostatos tampa taip pat nesuderinamos su pasaulinės prekybos organizacijos priimtų sprendimu. Jeigu taip, tai kodėl? Kita vertus, Brazilija, Kanada, Junktinės Amerikos valstijos taip pat turėtų taikyti vienodas nuostatas dėl kilmės nuorodų. Mes manome, kad komisija turėtų imtis veiksmų dėl privalomo prekių iš trečiosios, e, trečiųjų šalių e, kilmės e, nurodymo. Ar komisija ketina pateikti naują reglamento pasiūlymą, kuris neprieštarautų pasaulinės prekybos organizacijos rezoliucijai? Ačiū, ponia Muskarginė, pus, dvi pusę minutės. Pone komisarė, jūs girdėjote pono Moreiros klausimus, žinote, kad rinkoje yra įvykę pokyčių ir kad taisyklės be abejo yra skaidrios ir aiškios, tačiau e, visi importuotojai ir priekeiviai turi e, aiškiai žinoti, pagal kokias taisyklės žaidžia, ypač PPO, PPO e, kontekste. E, E, įmonės turi e, žin, žinoti, kuria, e, kuriai kategorijai yra priskiriamos jų importuojamos prekes, priklausomai nuo regiono, iš kurio importuojamos tos prekes. Mes turime partnerius tokius kaip Kinija, Kanada, Junktinės valstijos, kurios turi vidinės taisyklės dėl um, kilmės šalies nuorodų tam, tikrom, tam, tikrom, tam tikriems gaminiams. Todėl ir uh, Europa turi teisę ir netgi prievolę e, nustatyti savo taisyklės, priimti atitinkamą reglamentą dėl um, privalomų importuojamų prekių kilmės šalies nuorodų, taip kaip buvo uh, konstatuota 2010 m. spalio mėnesį. Be to turime imtis priemonių, kad tos uh, naujosios taisyklės būtų taikomos pagal vienodus standartus. Uh, Negalime būti konkurencingi, leis, daugiau teisų suteikdami vieniems subjektams ir mažiau kitiems. Mes turime dirbti mūsų gamintojų, Europos gamintojų ir vartotojų labui. Ir e, turime suteikti galimybę mūsų vartotojams laisvai pasirinkti vieną ar kitą produktą. Taip turime užtikrinti konkurencingumą Europos rinkoje ir visi šios rinkos subjektai turi teisę susilaukti tos, tokios pat, tokio pat dėmesio, įdimaus dėmesio, didelio dėmesio iš savo institucijų, kaip ir jų e, partneriai ar konkurentai kitose pasaulio šalyse. Taigi reikia demokratiškai spręsti šį klausimą, įjungiant į jo sprendimą ir Europos parlamentą. Mm, panas e, e, komisarė, e, mes esame pasirengę su jumis toliau diskutuoti, nesame arogantiški ir esame pasiryžę, ką nors šį beitą pakeisti, tačiau negalime toleruoti tokio ignoravimo iš tarybos ir iš komisijos pusės. Tad komisija e, matome ne pasirūpino, kad laiku praneštų apie savo ketinimus dar prieš paskelbdama apie šio reglamento atšaukimą tarp institucijų turi vykti ir neform, neformalios dėrybos ir turi, visos institucijos turi laikyti savo įsipareigojimų. Ir aš manau, kad mes visi turime vieni kitus gerbti šiame darbe e, būtent mūsų vartotojų labui ir išspręsti šią tikrai sudėtingą problemą. Dėkui. Ačiū. Dabar žodis komisarui Deguch. Uh, Ačiū, gerbama pirmininkė. Gerbėmi parlamento nariai. Šiandien ES valstybės narės gali žymėti e, kilmės šalį produktų savanoriškai. Made in pasiūlymo pagrindinė idėja buvo e, tam tikrose pramonės kategorijose priverstinai žymėti kilmės šalį. Žinome, kad Europos parlamentas pasisako dėl kilmės šalies ženklinimo ir tai buvo patvirtina per pirmą e, dokumento svarstymą. Komisija džiaugiasi pasiekimais ir taip pat turint galvoje pakeitimus, kuriuos pateikė Europos parlamentas. Septyni metai praėjo nuo šio pasiūlymo pateikimo, reikia matyti tikrovę, kad nebuvo jokio progreso padaryta, jokios pažangos po Europos parlamento balsavimo. Be to, turint galvoje pastarosius PPO reikalavimus dabar iš tikrųjų yra tikrų, kyla nerimas dėl suderinamumo su PPO reikalavimais. Kilmės šalies žemin, ženklinimas yra daromas pagal PPO reikalavimus. Yra nemaža rizika, kyla nemaža rizika, ypač dėl to, kad made in pasiūlymas bus taikomas tik tai produktams, kurie yra importuojami iš trečiųjų šalių, o ne viduje ES pagamintiems produktams. Turint galvoje ir krizę Šitas pasiūlymas tapo dar labiau kontroversiškas, e, būtent todėl, kad ES yra viena iš tų, kurie labiausiai kalba prieš protekcionizmą. Reikia šį pasiūlymą dar kartą apsiūlyti, e, apsvarstyti ir komisija įtraukė šį pasiūlymą į savo 13 metų darbo atvarkę bet dabar norime šitą klausimą išbraukti. Dabar vyksta tarp institucinis procesas, kur taryba ir Europos parlamentas gali koment, patikti komentarus, o komisija gali nuspręsti iš, iš, išbraukti šitą klausimą. Inte e, komitete tai buvo nuspręsta dar lakryčio mėnesį, o 10 sausio vyko techninis posėdis Inte. Komisija, nu, tu pabrėžti, kad kai kuriuose trečiosiuose šalise taikomos tam tikros kilmės šalies e, nurodymo taisyklės ar, ar schemos. Tos schemos yra skirtingos mes negavome pranešimų apie rimtus, apie, apie rimtas kliūtis iš Europos eksportuotojų. Jeigu būtų tam panašių skundų, mes tikrai juos atsižvelgtumėm. Dėl šių priežasčių ir turint galvoje savo tarptautinius įsipareigojimus, komisija mano, kad šiuo metu negalime reglamentuoti tik iš trečiųjų šalių įvežtų prekių kilmės šalies, nes taip bus pažįsta konkurencija ir vienodos taisyklės. Buvo pasiūlymas taip pat numatyti reikalavimą žymėti kilmės šalį ne tik tai importuojamams prekiams, bet ir ES prekiams, bet e, tuo metu reikėtų pakeisti ir teisinę bazę. Šis e, pasiūlymas turėtų remtis kitą teisinę bazę ir nemanau, kad e, šita procedūra tam yra tinkama. Pirmiausia, reikėtų atlikti poveikio vertinimą ir pažiūrėti, ar toksai galimas reikalavimas neprieštarautų sutartims, ar pramonė su tuo sutinka, ar, ir, ir, ir kokie yra vartotojų lūkesčiai. E, galų gale, ar mes norim pakelti produkcijos gaminimo, gamybos kaštus savo pramon, pramoniai. Komisija ir toliau svarstys šį klausimą ir um, vicepirmininkas Tajani ir pramonės komisaras toliau gilinsis į šį klausimą. Bet grįžkime prie šitos diskusijos esmės. Tai būtent sukurti teisingą vienodą mm, bazę ES pramonės įmonėms užtikrinti tinkamą kilmės šalies ženklinimą ir užtikrinti e, vartotojų teisę į e, informaciją. Pagal nesnetliktus tyrimus e, buvo paaiškėjo, kad e, vartotojams kilmės šalis nėra ta pagrindinė informacija, kurią jie nori e, žinoti. Komisija e, greitai pateiks priemonių paketą, kuriame E, bus priemonės susijusios su rinkos priežiūra ir um, prekių patekimo į rinką taisyklės. Tai bus teisėtvarkos pasiūlymas ir taip pat ilga, ilgametė rinkos priežiūros taisyklių mm, savada. Komisija ir toliau dirbs, turėdama galvoje tai, kas labiausiai gina E, vartotojų teisės ir skatina konkurencingumą. Turint galvoje pranešėjų pasisakymus, klausim, atsiprašau, klausimo autorių pasisakymus, komisija aiškiai pasakė, kad mes norėtumėm atsimti šitą pasiūlymą, jo nesvarstyti. Tai buvo pasakyta ir komiteto pirmininkui Žinoma, būtent per 13 metus komisija turėjo informuoti e, parlamentą ir tarybą, ką komisija žada daryti ir ko žada nedaryti. Tai mes tai ir padarėme ir manau, kad elgėmės pagal taisyklės. Komisija, e, žinoma, gali išreikšti savo nuomonę prieš komisijai paskelbent, kad šį pavasarį visgi bus atmestas šis klausimas nesvarstytinas, ar galbūt bus nuspręsta, kad jis svarstytinas. Ačiū. Ačiū. EPP vardu Kasparė. Dvi minutės. Dėkuoju. Mano manimu, šiandien bandome atsakyti į du klausimus. Vienas klausimas yra institucinio pobūdžio, Europos komisija pateikė prieš daugelį metų įstatymų teisėkuros projektą. O dabar mes pritarėme, o po mūsų pritarimo praėjus dviem metams neišgirdome nieko. Tai reiškia, kad dviejus metus kita institucija, kuri kartu dirba su mumis teisėkuros procese, buvo neveikli. Ir antras klausimas, komisaras minėjo, kad į savo darbo programą kitiems metams įtrauks nuostata dėl to, kad šitas klausimas yra išbraukiamas iš darbo atvarkės. Tačiau aš norėčiau priminti, kad mes jau buvom susitarę pirmojų skaitimų ir galbūt verta būtų grįžti prie šio teisėkūros akto pasiūlymo ir padaryti jį suderinamu su PPO nuostatomis. Aš puikiai suprantu tuos vartotojus, kurie nori žinoti prekės kilmę. Tačiau kita vertus šiame globaliam pasaulyje labai sunku nustatyti, nurodyti, iš kur yra atsiustas tam tikras gaminys, kadangi yra daugybė gamintojų, e, tarpinių gamintojų ir labai supra, sunku būtų nurodyti tikrai kilmę, tačiau kita vertus nuoroda pagaminta ES mūsų manimų būtų pakankamai naudinga ir suteiktų informaciją vartotojui. Taigi mes visi kartu turėtume pagalvoti, kaip būtų galima parengti tinkamiausią sprendimą. Visiems kartu. Ačiū socialistų frakcijos vardu. Ponas Susta. Ačiū, panė pirmininkė. Kai kurie kolegos jau minėjo, kokia yra tarp institucinė situacija šiuo metu ir komisijos e, pasiūlymas. Mums, ponė komisarė, patiko tai, kad jūs prieš trejus metus ėmėtės iniciatyvos po konstitu, tarp, institucinių e, pokyčių e, remiantis Lisabono sutartimi imtis atitinkamos savo vaidmens šioje srityje. Ir e, Europos parlamentas čia turėjo prisimti aktyvų vaidmenį kaip teisės aktų kuriejas. Tačiau, aišku, jūs išdėstėte tai, priežastis, dėl ko situacija pasikeitė, dėl ko parlamentas nebuvo pakankamai įtrauktas į šį procesą. Tačiau parlamentas yra e, aiškiai išreiškę savo poziciją šio klausimu, tai nebuvo kokia nors rezoliucija. Ir prieš tris metus buvo pateiktas pasiūlymas iš jūsų pusės, kuris 2010-aisiais mūsų buvo patvirtintas ir po tarp institucinio susitarimo buvo dėl jo balsuojama, e, suderinus parlamentui savo poziciją su komisija. Tad reikia kreiptis į tuos kurie pilietinėje visuomenėje priešinasi šiam pasiūlymui. Parlamentas, kaip e, e, parlamentas atstovauja labai įvairiems interesams, 500 milijonų žmonių interesams, ponia komisarė e, pramonės, daugelis sektorių ir daugelis e, subjektų dabar patiria krizę ir ES mums yra svarbu užtikrinti ūkio augimą, konkurencingumą, naujas darbo vietas kurti. Jūs patys sakėte, kad nenorite protekcionizmo skatinti ir sudaryti vienodas sąlygas e, ir mūsų gamintojams, kaip ir e, mūsų konkurentams, pažiūrėjau, iš jungtinių valstijų. Junktinės valstijos šias problemas sprendžia kitaip. Mes norime su taryba bendradarbiauti, spręsti šį klausimą ir pagaliau priimti kažkokį sprendimą. Dėkui. Il... Ačiū. Alde frakcijos vardu, ponas Rinaldi. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbėmiai kolegos. Žinome, kad šiuo reglamentu gauname papildomas informacijos, ją suteikiama e, ir mūsų vartotojams. Ir Kinija, Junktinės valstijos taip pat turi savo taisyklės, taip pat Kanada ir Meksika ir Japonija ir kitos šalis. Mes žinome, kad parlamentas didžiają balsų daugumą patvirtino komisijos pasiūlymą, tačiau e, buvo ir tam tikrų abejonių, e, kurias išreiškė kai kurie kolegos jog vyriausybės, kai kurios vyriausybės skeptiškai vertina šią priemonę. Tačiau ta didelė parama jos susilaukėme dėl to, kad šis reglamentas yra taikomas ribotam e, gaminių skaičiui, jau galutinių gaminių, kurie parduodami vartotojams ir penkerius metus vyksta bandomasis projektas. Žinome, kad PPO yra veiks, lais, veiksmų laisvės ir e, galima šiek tiek pakeisti taisyklės. Čia ne, šis klausimas neturi nieko bendro su protekcionizmu. Mes turime visi rodyti vieni kitiems deramą pargarbą. Ir e, dėl to e, komisijos e, netikėti sprendimai neturėtų būti priimti už parlamento nugaros. Parlamentas nuveikė gerą darbą, tačiau komisija ir visų pirma taryba siūlo tikrai konkrečią priemonę e, įmonėms, e, kuri dabar staiga yra e, panaikinama. Mano manimu, visą tai gali baigtis tuo, jog nebebus prisimta atsakomybė iš jūsų pusės ir čia susidarys vakumas. Mums reikia taisyklių ir kai kurioms valstybėms narėms susidarė problemų, kilo, kilo problemų dėl to, kad tų taisyklių dabar neturime. Ir e, šis, tai dabar mums reikia imtis priemonių ES lygmenių, kad e, nutiestume kelią, e, kurio galėtume toliau eiti ir aktyviau veiktume PPO kontekste. Iki šiol Europos parlamentas parodė savo ryštą ir sugebėjimą klausytis ir pripažinti E, tai, kas e, buvo e, priimta, kas buvo nustatyta. Mes kalbėjome apie rankinį bagažą ir apie taisyklės taikytinas rankiniam bagažui, kurios turėtų būti vienodinamos, tačiau šioje tokioje gyvybiškai svarbioje srityje neturime pakankamai drąsos priimti sprendimo. Ačiū. Trento. Ačiū, pana Žardo. Jūs pusė minutės. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Komisarė tikriausiai pastebėjote, kad dabar vyksta labai rimta krizė ir mūsų piliečiai labai nerimauja dėl globalizacijos procesų. Jie tiesiog neturi, nebeturi atspirties taško. Taip pat jie yra spaudžiami, pavyzdžiui, viena vertus jiems yra sakoma, kad jie turi daugiau vartoti tam, kad būtų skatinamas augimas Bet taip pat yra kalbama, kad reikia saugoti darbo vietas, bet paskui jiems sakoma, kad jie per daug yra vartoja, blogai, neatsakingai vartoja, kenkia planetai ir taip toliau. Ir mes čia mm, bandome sustiprinti vartotojų teisę, suteikti vartotojams. E, priemonių, kad jie būtų mm, tikrai tos ekonomikos statytojai, o dabar jūs sakote, kad tai yra kliūtis prekybai. su liberalizmo vėliava sakote, kad ginate ginate pramonę ir, ir, ir priekybą, tada reikėtų nebijoti stiprinti vartotojų e, teisės. Tačiau krizė parodė, kad liberalizmas apskritai susikompromitavo, o jūs ir vėl sakote, kad bus įvesto kon, importų, kon, importo kontrolė. Mes gyvename tokiame pasaulyje, kur vartotojai vartotojai turi dalyvauti procese, jie turi turėti galimybę apsispręsti. Meidin reglamentas neatsako į visus um, socialinius ir aplinkosauginius klausimus, bet tai yra lyg ir atspirties taškas, tam tikra priemonė leidžianti piliečiams apsispręsti ir kurti savo likimą, galima netai pasakyti, o piliečiai būtent to ir nori, nori patys priimti sprendimus. Taigi, komisarė, mes prašome, kad ši piliečių teisė būtų užtikrinta. Komisarė, reikia užtikrinti, kad komisija, kurią jūs atstovaujate, ne, nebandytų sustiprinti parlamento sprendimus taryba jūs irgi turite, e, nors, jūs ir nors taryba ir nedalyvauja, bet taryba turėtų irgi užtikrinti, kad parlamento balsas yra išgirstas. Ir šiandien mes turime susitoroti su globalizacijos krize, o tą darydami būtina yra e, užtikrinti vartotojų teisės. Ačiū ponas Gerling nuo ECR frakcijos vardu. Pone Gerling, atsiprašau. Ačiū pirmininkė, man visą laiką kilo nerimo dėl šito mm, pasiūlymų, ar iš tikrųjų įvedė tokį, rekla, tokį reikalavimą, užkirsime kelią mm, padirbinėjimams ar tikrai bus e, numat, e, nurodyta ta šalis, iš kurios kilęs tas produktas, nes e, kilmės grandinė yra labai sudėtinga. Šitie klausimai yra labai svarbus. Kita vertus, e, nepaisant to, e, suprantu, kad vartotojai e, turėtų žinoti, iš kur kyla prekes, turint galvą taip pat ir PPO reikalavimus. Žinoma, yra įvairiausių, įvairiausių teisų, tai ir ginti savo e, vietos pramonę ir teisę žinoti, iš kur, iš kur kilęs yra tam tikras produktas. Tik norėčiau pasakyti komisijai, dabar yra laikas eiti į priekį. Dabar yra tokie laikai, kad įeinu į e, parduotuvę, nuskaitau su mobiliu telefonu prekę ir turiu žinoti, e, per kokią e, gamybos grandinę jisai perėjo. Ir tai nėra šiaip reikalavimas, tai yra rimtas informacijos reikalavimas. Mes esame atsakingi vartotojams, tai yra svarbus klausimas, taigi nepasiduokite. Grupo EFD, onorevole Salvini, due minuti. EFD, Salvini. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisarė. Aš norėčiau e, grįžti prie informacijos, kuri buvo pateikta internete. Vakar skaičiau, kad 210 mirė Bangladeše, kurios per dieną uždirbdavo tik tai vieną dolerį. Kaip ten bebūtų, kaip vartotojas, aš norėčiau žinoti, E, tiksliai, kokią prekę perku, ar ji pagaminta Milane ar Bangladeše. 500 milijonų europiečių nori žinoti, ar Europoje, Niderlanduose, Junktinėje karalystėje, Vokietijoje, Švedijoje pagaminti produktai pagaminti buvo išvežti į Kiniją ar priešingai, ar jie vartoja prekes, kurios yra pagamintos Maroke ar Pakistane ar kitose valstybėse. Kiekvienam iš vartotojų yra labai svarbu žinoti dėl to, kad Europoje e, bankrotą patiria daugybė e, įmonių. Kita vertus, taip pat labai svarbu žinoti, ar Bangladeše e, gaminant produktus nedirba vaikas dieną už vieną dolerį ir miršta nuo išsekimo arba nuo išbado. Taigi čia negalime kalbėti tik tai apie protekcionistinės nuostatas. Mes stebimės, kad mūsų piliečiai mūsų nesupranta, tačiau kita vertus mes turime aiškiai parodyti, iš kur atkeliauja mūsų produktai ir ar dėl jų gamybos procese nemiršta vaikai. Šolts mūsų praktika pritarė parlamento kritikai, kuri nukreipta į tarybos pakankamai užmaskuotą praktiką. Aš norėčiau, kad komisija skubiai pateiktų naują teisėkuros akto pasiūlymą ir į jį įtrauktų parlamento anksčiau suderintas nuostatas. Piliečiai nori žinoti daugiau apie prekę, ne tik tai e, šalies pavadinimą. Mes gyvename vis globalesnėme pasaulyje ir todėl norime žinoti, ar valstybėje, kurioje gaminys gaminamas yra laikomasi socialinių teisių, ar gaminys nėra uh, užterštas, ar jisai jį gaminant net buvo teršiama gamta ir taip toliau. Taigi aš norėčiau, kad ir komisija pasisakytų už pasaulinės prekybos organizacijos prekybos taisyklių harmonizavimą. Reikia kovoti su socialiniu dempingu. Uh, visame pasaulyje ir taip pat reikėtų pasistengti, kad nebūtų kaip nors padaroma žala prekybos grandinėms. Ačiū. Ponas Fielner, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija nori atsijimti reglamentą vakar Mes kaip tik kalbėjome apie kilmės nuorodas ir apie problemas, kurios iš to kyla. Mes e, išreiškime susirūpinimą, kad ES vienpusiškai reikalaus tų, e, ženklinti tokiamis nuorodomis gaminius. O šiandieną Kalbame apie tai, kad e, e, norime žinoti, ar gaminiai atkeliauja iš Italijos, ar iš Pietų Korejos, ar iš kokios kitos pasaulio dalies. Mes turime turėti galimybę e, skirti, ar gaminys yra gaminamas ES viduje ar už jos ribų. Mes kalbame apie privalomas importuojamų prekių kilmės šalies nuorodas ir taip pat ir ženklinimą prekių ir gaminių, kurie yra pagaminti Europos Sąjungoje ir aiškiai tą nurodant. Manau, kad vartotojai nori matyti tas kilmės nuorodas. Tačiau manau, kad dabartinis pasiūlymas nėra, nėra tinkamas. Made in arba pagaminta turėtų būti ta nuoroda, kuri visuomet yra užrašyta ant gaminio. Dėkui. Pana Silvestė norėtų užduoti Jums klausimą. Ar Jūs pritarėte mildai karteliai? Tai jau yra tapę tradicija diskutuoti su kolega Fielner. Aš suprantu, kad tik tai paprastus dalykus galima e, lengvai išspręsti, tačiau kai kal, prasideda sudėtingi dalykai, kai kalbame apie nuorodas, e, kilmės nuorodas e, ant gaminio, kuris yra gaminamas skirtingose šalise, E, tai jau tampa sudėtinga. Europa nori spręsti tik paprastus dalykus, o kurie yra sudėtingi, jų Europa nespręs. Kai tik tai tampa kažkas sudėtingiau, mums reikia visą tai paaiškinti vartotojams, tuomet mes atsisakome, ką nors daryti. Man atrodo, pane kolega Fielner, yra banalu manyti, jog užteks, užteks tiesiog parašyti pagamintą ten ir ten e, net jeigu jūsų šalies e, įmonės gamins e, vieną ar kitą produktą, jūs turite atsižvelgti į tos gamybos realybę, kad ta gamyba labai dažnai būna labai sudėtinga ir apima keletą šalių. Taigi nesupaprastinkite visko taip. Panas Vėlner, iš tiesų tai jau tampa tradicija. Europa susitelkia į tai, kad būtų sukurta daugiau biurokratijos, daugiau muitų, daugiau mm, mokesčių, tačiau, pavyzdžiui, e, produktai gaminami Europos Sąjungoje kol kas yra ženklinami taip, kad mes esame pasmerkti e, pralaimėti prieš mūsų konkurentus. Aš kalbėjausi su e, nu, priekybos rūmų atstovais ir kalbėjome apie batų gamybą Buvo pabrėžta, jog e, Kinija, kuri į Europą eksportuoja e, batus ar kokius nors kitus gaminius, e, tai lygiai taip pat turi priimti ir, ir gaminius iš ES, pavyzdžiui, marškinėlius. Panas Langė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėlyje kolegos. Kodėl mes pasisakome prieš pasiūlymą? Iš esmės matau tik vieną priežastį, kad atskiri gamintojai ir prekeiviai ES kai kuriuose valstybėse narėse nėra suinteresuoti aiškiai nurodyti, iš kur yra kilę jų gaminiai. Tai yra, jie nori pigiai supirkinėti visame pasaulyje ir brangiai pardavinėti tos gaminius Europoje. Ir e, užuot m, nusprendus protingai gaminti ir pardavinėti e, prekes ES. Ir aš manau, kad būtent e, tokiems interesams neturėtume pasiduoti. Mes turime, e, norime skaidrumo gamybos grandinėje, mes norime e, žinoti, iš kur tos prekes yra kilusios, norime sažiningos konkurencijos ES. Dėl to e, čia išvelgiu du klausimus, du svarbius aspektus. Pirmiausia, kasgi vyksta su taryba? Ar taryba dar nori, nori toliau, kad ES toliau e, vieningai žengtų į priekį, gintų savo vartotojus, ar vis dėlto taryba gina ekonominius interesus, atskirus interesus ir e, nusižengia tam europietiškajam metodui. Aš baiminuosi, kad šiuo metu tas antrasis variantas dominuoja taryboje nebeskatinti toliau žengti į priekį Europai, o ginti atskirų subjektų interesus. Mėlyje kolego, šito negalime leisti. Ir kitas klausimas, e, kurį aš norėčiau jį pateikti komisijai. Kurioje pusėje jūs esate? Ar tarybos pusėje, e, tarybos, kuri gina tos ekonominius interesus, ar vis dėlto parlamento pusėje? Tai yra e, parlamento, kuris nori siekti, kad Europa toliau žengtų į priekį. Ačiū. Ponas Mendes, pusantros minutės. Dankjewel, voorzitter. Dabar... Er Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie savo vidinės institucinės problemas ir problemas su PPO. Iš tiesų, Europoje mes priemame teisės aktus tam, kad pabrėžtumėm socialinės politikos dimenciją. Ir mes tikrai galvojame apie pramoninkus, ir apie aplinką. Reikia pakeisti požiūrio tašką. Čia nėra e, esmė ne tik tai privalomoj, įvesti privalomą kilmės nuorodą produktams, kuriems atvyks, kurie įvežami į ES. E, reikėtų e, tai taikyti labai griežtas taisyklės ir produktams padarytiems ES arba padarytiems Vokieti, e, pagimtams Vokietijoje. tada, būtų, tada vartotojai gautų aiškesnę informaciją, kad jeigu parašyta, kad pagaminta ES ar pagaminta Vokietijoje, tai ten iš tikrųjų tas produktas ir yra e, pagamintas. Negalima, negali būti taip, kad nusiperku, e, nusiperku kostiumą, parašyta, kad pagaminta Vokietijoje, paaiškėja, kad sagos pagamintos Vokietijoje, o visas kostiumas pasiūtas kažkur visai kitur. Žodis gerbiamam Dartmundui. Ponu Dartmundui, minutę. Ačiū pirmininkė. Vartotojai nori žinoti, iš kur kyla jų perkama prekia ir tai yra taikoma ypatingai maisto produktams. Taigi iš tikrųjų labai gerai, kad mes varstome kilmės, prekės kilmės taisyklės. Bet vartotojai nori žinoti, iš kokios šalies kilo šitas produktas. Jie norėtų, kad būtų parašyta e, pagaminta um, Anglijoje, Danijoje, Vokietijoje ir taip toliau. Ir galbūt net yra keli vartotojai, kurie džiaugtųsi matydami padaryt pagamintą Rumunijoje, bet vartotojai tikrai nenorėtų matyti parašytą pagamintą Europos Sąjungoje. Būtent todėl aš tikrai išreiškiu viltį ir tai yra tik tai viltis, kad šios taisyklės netaps dar viena priemonė e, pakreipti mūsų vystimosi linkme link ES supervalstybės. Ponas Prust, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš pritrenktas labai nustebęs dėl sprendimo, komisijos sprendimo e, nesvarstyti made in reglamentą. 85 procentai parlamentarų pritarė šiam reglamentui, o dabar atšaukti Jūs, kai atšaukėte prieš dviejus metus šį reglamentą, jūs prieštaraujate tam, ką sakė Europos parlamentas, taigi nepaklūstate ir piliečių valiai. E, šis reglamentas yra labai svarbus vartotojų turimai informacijai ir tai tikrai būtų labai negeras ženklas. Vartotojai ir taip yra nepatenkinti ES institucijų darbu. Ypač po PPO e, sprendimo, e, tam tikrais atvejais jūs sakote, kad negalima taikyti šito reglamento. Toks, jis, toks yra jūsų reglamentas, e, atsiprašau, argumentas. Tai Brazilija, JAV ir kitos šalys persvarstė savo reglamentus, savo teisės aktus pagal tai, ką nusprendė ir PPO. Kodėl mes to negalime padaryti, kodėl mes negalime sukurti nuo reglamento, nes atšaukti šį dokumentą, nesvarstyti šitų nuostatų yra toksai lik ir pasidavimas mūsų mūsų situacija ir taip sudėtinga, o jūs atsisakote svarstyti vieną iš tų įrankių, kuris, iš tų priemonių, kurios tikrai mums yra primtinos. Sakote, kad kaž, kažkada vėliau rasite geresnį sprendimą. Aš tikrai tikiu, kad ateis tokie laikai, kai bus rastas geresnis sprendimas. Ačiū. Bet... Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Ir dabar jau buvo pasakyta praktiškai viskas, visi argumentai už tai, kad šis reglamentas galėtų toliau galioti, bet man atrodo, kad mes čia kalbame apie kilmės nuorodas, ženklinimą, bet pirmiausiai apie skaidrumą. Taigi norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Ką tai reiškia smulkiam verslui, ES mažom ir dutiniam įmonėm? Šis parlamentas savo pranešimuose labai dažnai sako, 29 procentai ES įmonių yra smulkios ir jos sukuria pusę e, visų pajamų ir 80 procentų darbo vietų. Taigi mes esame įsipareigoję stengtis, kad tos smulkios ir mažos įmonės, kurios stiprina mūsų ekonomiką ir kuria darbo vietas, iš tikrųjų galėtų konkuruoti. Todėl prašau, gerbamas komisarė, pergalvokite, e, apsvarstykite, kodėl visgi buvo atšauktas šitas. Mm, reglamentas, nes mes tiesiog paliksime e, be apsaugos mūsų mažas ir smulkės vietinės įmonės, kurios kūrė darbo vietas. Mums reikia šitos, šito reglamento, nes vartotojai nori žinoti, ką vartoja, iš kur kyla e, tos prekės ir jie tikisi, kad ES standartai yra gerbiami ir čia ES ir trečiosiuose šalyse. Todėl labai prašau, apgalvokite savo sprendimą atšaukti šį dokumentą. Jeigu reikia jį pakeisti, reikia keisti, tik tai netmeskite jo visiškai. Ačiū. Kolega Kutas, komisarė, kolegos, Europos parlamentas 2006 metų spalio mėnesį pritarė reglamentui ir tuo jisai atsakė į lūkesčius vartotojų, kurie nori aiškumo ir skaidrumo. Toks reglamentas yra labai reikalingas dar ir dėl to, kad ES nėra kitų šios ryties sferą reglamentuojančių teisės aktų ir todėl negalima ignoruoti vartotojų lūkesčių ir suvaržyti teisių. Komisarė, aš norėčiau pasakyti, kad daugiau skaidrumo ir daugiau informacijos vartotojams nereiškia daugiau protekcionizmo. Dėkoju toje. tas sprendimas atsisakyti reglamento pasiūlymo buvo tarsi kas buvo labai stebinantis mums visiems. Bet to tai argumentai, kad reglamentas prieštarauja PPO taisyklėmis, tikrai neįtikina, kad mes numatėme protekcionistinės nuostatas Tiesiog atrodo, kad komisija nesugeba nuosekliai atlikti darbo. Kita vertus, įsiklausykite į tuos populistinius balsus, kurie ypač girdimi mano šalyje dėl to, kad nebuvo pritarta šiam teisėkuros pasiūlymui. Atrodo, kad mes dernamės prie populistinių balsų, o ne prie mūsų piliečių nuotaikų. Dini, dvi minutės. Ačiū. Pone Muskardinį, dvi minutės. Komisaras jau sakė, kad nėra jokių kompro, institucinio kompromiso perspektyvų. Tačiau, ponė komisarė, mes bandėme susitikti, ar jūs bandėte susitikti, ar bandėte suvienyti institucijas, ar ieškojote to kompromiso. Buvo kalbama, kad E, tos nuostatos negalios vietiniams produktams, ES gaminamiems produktams. Tačiau tai yra nesvarbu. Jūs kalbate apie reglamento e, atšaukimą, o mums reikia tiesiog atsižvelgti kai kurių valstybių narių e, pasiūlymus ir atitinkamai pakeisti teisėje kūros aktą. Ir jo labiau, kad mes dėl tų dalykų jau balsavome. Suprantame, kad šis teisės aktas kol kas netitinka PPO mechanizmų, tačiau mes įsitikinę, kad e, e, negalime toleruoti tokios situacijos, kad kai kurios PPO valstybės turi atitinkamas taisyklės, o kai kurios neturi. Ir tokiu būdu mes negalime užtikrinti vienodų konkurencijos taisyklių. Jūs taip pat sakėte, kad parlamentas gali priimti savo poziciją prieš komisijai galutinai nusprendžiant dėl reglamento atšaukimo. Mes um, pasižymime jūsų pareiškimą ir manome, kad e, jūsų argumentai turi būti įtikinami. Parlamentas visą tai pabrėžia savo pozicijoje, kalbėdamas vienu balsu. Mes norime ne e, reglamento atšaukimo, o norime būti išgirsti kaip parlamentas atliekantis e, mm, tam tikrą pareigą, vykdantis užduoti, bendradarbiauti su kitomis institucijomis e, ir neoficialiai su kitomis institucijomis bendradarbiaudamas parlamentas nori priimti atitinkamus pakeitimus, kad visos institucijos galėtų priimti galutinį sprendimą. Europos parlamentas atstovauja Europai ir dėl to turi atstovauti būtent Europos interesams. Dėkui. Panas Tarabela, vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisarė, esu e, ryštingai pasisakau už tai, kad vartotojams būtų teikiama kiek įmanoma daugiau informacijos. ES turi užtikrinti, kad ir vartotojai galėtų priimti e, pirkimo sprendimą. Mm, kilmės šalies nuorodų taisyklės yra tas rytis, kurioje mes galime padėti vartotojams. Buvo e, balsuojama dėl e, suderintų sankcijų pažeidžiant tas taisyklės ir taryba visą tai e, užtelsi, blokavo teisėkuros procesą. Ir už tai yra atsakingas. O komisija, nepasitarusi su parlamentu, nori atšaukti šį reglamentą. Taigi E, čia mes pažeidžiame vartotojo teisės ir tai yra visiškai nesuderinama ir su komercijos taisyklėmis. Šiuo pasiūlymu buvo stengiamasi e, daryti įtaką mm, įmonių veiklai Europoje, ypač tų įmonių, kurios gamina savo produktus ES ribose. Dėkoju. E. Spontaniški pasisakymai. Turime dešimt norinčių pasisakyti. Prašau laikytis vienos minutės limito. Komisarė, mane stebina komisijos veikla. Parlamentas labai aiškiai suformulavo savo požiūrį į šį klausimą pirmoji svarstymu. O tai, kad valstybės narės nesugebėjo susitarti, verčia abejoti dėl komisijos veiksmų. Be to komisija nurodo, kad ji savo sprendimą pagrindė Junktinių Amerikos valstijų e, nuostatą. Vietoj to, kad su pasaulinė prekybos organizacija būtų ieškoma sąlyčio taškų, atsisakoma apskritai šio teisėkuros projektų. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs ateityje užtikrinsite, kad importuoti produktai iš trečiųjų šalių prilygs ES pagamintiems produktam, produktams. Kaip atrodys tas teisėkuros aktas? ir kita vertus, kaip jūs ketinate įtraukti parlamentą arba bent jau jį formuoti apie tolesnius savo žingsnius. Silvestris. Grazie. Nel 2010. Ačiū pirmininkė. 2010 metais parlamentas, parlamente 529 dal, balsavo už Made in reglamentą. Komisija, jūs labai žuliai elgėtės, negalima atšaukti šito dokumento. E, kilmės nuoroda yra labai svarbus dalykas e, pietų Italijoje, Pulijoje, Kalabrijoje. E, dirba labai daug kinų įmonių, jie gamina produkciją, o mūsų įmonės užsidaro, tūkstančiai darbuotojų netenka darbo. Tačiau jei pažiūrėtumėm, kas yra gaminama tose Kinijos įmonėse. E, tai dirbant Italijoje, kalbant apie kinų, kinų įmonės, tenais galima kalbėti ir apie vaikų teisės, ir apie darbo sąlygas ir taip toliau. Mes ES puikiai žinome, kad iš trečiųjų šalių importuota tekstilės produktai ir e, batai yra labai pigūs. Kodėl? Todėl, kad tenais yra praktiškai vergiškos darbo sąlygos. Taigi mes turėtume leisti vartotojus žinoti, kur pagaminta jo perkama prekė. O šio reglamento atšaukimas E, šitas žingsnis kieno interesams yra naudingas? Ar, ar taip mes kovojame su padirbinėjimu? Buvo paminėtos ir smulkios vidutinės įmonės. Reikia kurti darbo vietas Europoje, nes už ES ribų stambios įmonės gamina visiškai negerbdamos jokių žmogaus teisų, darbo teisų. Jūs paprasčiausiai padedate tiems, kurie e, kūrė vergiškas darbo vietas. Ir jeigu toliau taip elgsitės, tikrai nepadidinsite ES e, įtikinamumo, patikimumo. Kyrie Pitropė, θα αναφερθώ στα ιδιαίτερα προβλήματα της εμπορίας εμπορευμάτων. Danielius, ačiū pirmininkė. Komisarė. Yra ypatingų sunkumų dėl žemės ūkio prekių. Jos gali būti importuojamos iš ketvirčių šalių, kur kaštai yra mažesni ir jos patenka ES rinką. turint e, gal, jeigu ir, ir, ir Europos Sąjungoje, per Europos Sąjungoje nepakeičiamos pagrindinės charakteristikos šios prekės, bet uždedamas uh, uždedama kilmės e, ženklinimo nuoroda, kad jis yra pagrindas Europos Sąjungoje ir taip klaidinamas pirkėjas, nes iš tikrųjų visas procesas buvo atliktas kitose šalyse, tik tai paskutinis taškas uždėtas ES e, šalyje. Ir iš tikrųjų tai nebūtų protekcionizmas tokį reglamentą toliau taikyti, tiesiog mes gintumėm savo rinką. Ačiū. E, Kadambach. Siekėti. Ačiū pirmininkė, komisarė aš trigubai esu, jaučiuosi palikta likimo valiai. Mus išdavė taryba, bet to kaip parlamentarė ir vartotoja aš taip pat jaučiuosi nustumta į šalį. Aš kaip viena iš 500 milijonų vartotojų taip pat norėčiau gauti informaciją apie produktus, kuriuos aš įsigyju ir vartoju. Taigi vartotojams reikalinga tokia informacija. Antra, mane nuvylė ir kaip, kaip parlamento narė. Prieš porą metų mes suformulavome labai aiškę poziciją, o jūs kartu su taryba galėtumėte dėrėtis su, dėl šitos pozicijos. Žinoma, pasaulio priekybos organizacija yra dėrybų partneris ir jūs turėjote įgyvendinti, aptarti tai, ką mes jums nurodėme kaip tikslą. Aš tikiuosi, kad tas e, raginimas padės jums atsibusti ir aš tikiuosi, kad jūs suformuluosite dėrybinę poziciją, kuri atitiks PP organizacijos nuostatas ir pateisins vartotojų lūkesčius. Ponas Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Įvyko netikėtas pokytis šiame procese ir tai rodo um, aiškę, akivaizdžią Europos komisijos poziciją ir vaidmenį. Iki šiol e, buvo taisyklės, galiojo taisyklės dėl vienareikšmiško e, kilmės e, nuorodų ženklinimo ir tomis taisyklėmis naudojosi rinka ir ūkio subjektai. E, tačiau nebuvo atsižvelgta galtinai į, vart, į vartotojų, pačių vartotojų interesus. Ir dabar mes išsiaiškinome galimybės, e, kaip būtų galima nustatyti e, kilmės nuo, ženklinimą kilmės nuorodomis, kuris būtų privalomas. Mums reikia tokios priemonės, E, kuri griežtai galiotų visiems ūkio subjektams, visiems gamintojams. Ir mums, aišku, reikia atsižvelgti į gamybos grandinės geografinį sudėtingumą. Tai nėra paprasta. Pone komisarė, mes ir toliau kovojame su didžiųjų interesų e, turėtojų protekcionizmą ir norime apginti mažuosius, smulkiuosius gamintojus ir taip pat vartotojus. Dėkoju, panas Morganti. Ačiū, ponė pirmininkė. visai aišku, kad tarybos, kurios čia šiandien nėra, visiškai nedomina tai, kokie yra Europos e, piliečių interesai. Parlamentas atstovauja tiems piliečiams, piliečiai jį išrinko ir dėl to jisai turi aiškę poziciją šiuo klausimu. reikia klientus informuoti geriau, kad jie prieš pirkdami vieną ar kitą prekę galėtų samoningai pasirinkti. buvo kalbama ir diskutuojama apie muitus ir kitus dalykus, kurie tiesiogiai susiję su uh, kilmės nuorodų taisyklėmis. Yra akivaizdu, kad uh, E, ne visi gamintojai yra suinteresuoti ženklinti savo prekes e, e, tokią kilmės nuorodą. Tačiau mes turime laikytis PPO sprendimų ir atitinkamai keisti savo teisėkuros pasiūlymą. Komisija negali neatsižvelgti į mūsų piliečių interesus ir jų norus. Tai, ką girdėjome iš komisijos, jos noras atšaukti šitą dokumentą kelia abejonių, ar toks sprendimas yra apskritai legitimus. Visų pirma, tai būtų žingsnis atgal ir kaip, tary, kaip taryba tylėjo šio klausimu jau metų metus, taip ir toliau tylės. Parlamentas ir jo vaidmuo, jo vaidmuo bus labai sumažintas ir tai yra tikrai nepagarba parlamentui. Toks tam tikras biurokratai tai tam tikra biurokratinė gudrybė apgaunant ir Europos piliečius. Neturime bendrų nuoseklių taisyklių, kad galėtume sustabdyti prekių, kurios ne ES šalyse pagamintos už mažus kaštus plaukimą į ES. Ir netgi negalime pateikti tikslios informacijos vartotojams. E, šis reglamentas yra labai svarbus žingsnis teigiama linkme, jeigu, jeigu jis yra atšaukiamas, tai padarome žingsnį atgal. Komisija turėtų apsvarstyti savo sprendimą atšaukti šį dokumentą reikėtų e, numatyti procedūrą, kad e, nebūtų sugaintas šitas dialogas tarp parlamento ir komisijos. Komisaras Dagucht, ačiū pirmininkė, ačiū gerbiami parlamento nariai už šią tokią aktyvę diskusiją iš pat ryto. Buvo labai žada daug klausimų apie PPO e, PPO sprendimai yra aiškus. Sprendimų buvo keletą. Buvo paskelbta tam tikrų išaiškinimų dėl e, kilmės nuorodų schemos. Ir komisija todėl nusprendė, kad šitas reglamentas yra netinkamas, nes skirtingai traktuojami ES ir už ES ribų pagamintos prekės. Buvo taikoma tik tai importuojamoms prekiams. Todėl 12 metais komisija e, apie tai pranešė Europos parlamentui ir tarybai. Taigi, e, ką sako PPO atitinkama institucija? E, PPO sakė, kad yra pasirengusi išanalizuoti kilmės nuorodų e, nurodymus ir reglamentus pagal PPO taisyklės ir gali būti ir gali paaiškėti, kad tos taisyklės e, sudaro kliūtis ir kad iš trečių šalių e, įvežamos prekės yra traktuojamos pagal prastesnės sąlygas negu viduje pagamintos e, prekės. Dabar būtų labai sunku e, pagal šitą tas, šitus paaiškinimus pasiaiškinti, kodėl yra kuriamos papildomos kliūtis čia buvo sakoma, kad kiti elgesi būtent šitaip, ką, ką galite pasakyti apie kitas šalis. Nesutinku su šiuo argam, argumentu, nes PPO organizacijoje ir visose e, dėrybose ir dvišalėse ir daugiašalėse mes kalbame apie tai, kaip atsisakyti visų kliūčių, O mums, kaip brandžiai mm, rinkai, yra, tai yra labai svarbu. Taigi viena vertus negalime sakyti, kad mes norime atsikratyti visų techninių kliūčių priekybai, o kita vertus sakyti, jeigu kalbame apie kilmės šalį, tada užsimerkėme ir jau čia viskas gerai. Taigi tas argumentas, kad kitos šalis elgesi kitaip, e, argumentas, kad kitos elgesi blogai, kodėl mes negalėtumėm elgtis taip pat blogai. Tai manau, kad šis argumentas tikrai nėra tinkamas. Negalime lygiuotis į kitus neteisingai besielgiančius PPO narius. <clears throat> Vienas parlamentaras įdomiai pasakė, kad sakė, kad e, gerai, kai yra parašyta pagaminta Italijoje, Vokietijoje ar kitur, bet ES mes neturime kilmės nuorodos taisyklių, mes esame vidinė rinka. Iš tikrųjų, čia būtų didelė problema, jeigu reikėtų taikyti tam tikrą privalomą schemą ir nurodyti kilmės šalį. Prancūziškų prekių, ponė Žado, nebėra, tai yra europietiška prekė. Be to, negi numatysime dabar ES neformales kilmės šalies taisyklės, kad nuspręstume, kad jeigu didžioji dalis prekės yra pagaminta ne Italijoje, o Portugalijoje ar, ar Vokietijoje, tai reikia atitinkamai žymėti, tai būtų labai sudėtinga. Bet kuriuo atveju turėtų būti parašyta pagaminta ES, o tada gal galima būtų um, pažymėti ir tas valstybės narės, per kurias tas produktas mm, perkeliavo. Iniciatyvos teisė. Iniciatyvos teisė reiškia, kad komisija taip pat turi e, įgaliojimus atšaukti reglamentą Tai ir yra iniciatyvos teisė. Ne tik tai iniciatyvą pristatyti, bet ir e, pasiūlyti, bet ir iniciatyvą atšaukti. Komisija gali imtis vadovaujamo vaidmens. Ir manau, kad mes galime šituo vaidmeniu teisę tai vadovautis ir atlikti, nes mes sakėme, kad 13 metais pateiksime pasiūlymą labai didžiai klausiau visų pasisakymų, e, bet vis tiek turiu pasakyti, kad tikrai neteisingas yra mąstymas, kad mes neturime teisės kažką atšaukti pagal Europą. Tai jeigu mes neturime tokios teisės, tai būtų, tai netitiktų ES sutarčių ir apskritai būtų sulaužoma pusiausvėra tarp ES institucijų. su tarybos pozicija irgi, ne, ne, tarybos pozicija irgi nepritariu, mes visada norėjome su jais apie tai diskutuoti, bet jie niekada nebuvo pasirengę to daryti. Taip pat yra akivaizdu, kad artimojoje ateityje taryboje ne, ne, nebus daugumo šio klausimu. Tai yra visiškai aišku. Taryba šiandien nedalyvauja, bet aš galiu pasakyti tiek. Pone Langen jūs paklausėte, ar, esu, ar, ar komisija yra parlamento pusėje ar tarybos pusėje. Niekada taip neklauskite. Visą laiką mes esame pasirengę ieškoti sprendimų, teisingų sprendimų. Ir ponas Morero pasakė, gal pakeiskite pasiūlymą, pakeiskite procedūrą. Mes tikrai. Nemanome, kad kad procedūros viduryje galėtumėm pakeisti teisinę bazę. Pabandysime. Jeigu, jeigu jau kažką panašaus ir darysime, tada reikia pasi, e, pateikti naują pasiūlymą. Ar naujas pasiūlymas turės pakankamai palaikymo, čia dar, reikia, čia dar neaišku, bet pagal dabartinę procedūrą keisti būtų neteisinga. E, reikėtų teikti naują pasiūlymą. Mane taip pat kritikavote dėl liberalumo. Pone Žado, taip, aš esu liberalas. Komisija, aišku, yra kolegija, komisijos nuomonė yra bendra nuomonė, ne mano asmeninė nuomonė. Ir kartais jaučiame tendenciją painioti liberalizmą ir kapitalizmą, o tai nėra tas pats. Nesileisiu diskusijas, bet šitie du dalykai nėra vienodi, tai nėra tas pats. Negalima tapin, e, tapatinti. Buvo ir apie Bangladešą užsiminta, iš tikrųjų ten įvyko didelė nelaimė. E, Prekas gaminamas Bangladeše, kur darbuotojams mokama netgi vaikams mokama labai mažas atlygis. Jie turi dirbti tiesiog baisios, baisiomis sąlygomis. Tai tiesa. Ir vakar vyko e, plenarinėje diskusijos apie Bangladešą, negalėjau dalyvauti. Aš buvau Paryžiuje, e, dalyvavau Generalinės asamblėjos Nacionalinės asamblėjos diskusijoje labai įdomioje. Manau, kad mes turime imtis priemonių dėl Bangladešo. Esu įsitikinęs, kad reikia daugiau reglamentavimo, daugiau taisyklių tom e, šalim, kurios gali laisvai importuoti į, mūsų, į Europos Sąjungą. Jie, tu, Bangladešas, pavyzdžiui, turėtų laikytis tam tikrų taisyklių. Pavyzdžiui, tarptautinės darbo organizacijos e, konvencijų ir taip toliau. Čia galima kalbėti ne tik tai apie Bangladešą, galima kalbėti ir apie e, kitas e, šalis, taip pat ir ES įmonės, kurios yra su to susijusios. Bet nepainiokime šito klausimo su šiuo reglamentu ir kitiem kolegom norėjau tą pasakyti. Mes suteikiame tom šalims galimybę importuoti į mūsų rinką. Jie negalėtų importuoti, negalėtų plėtoti e, tekstilės pramonės ar kitos pramonės ryties, jeigu dirbtų pagal tokias pačias taisyklės kaip ES, nes mūsų ekonomika yra labiau išsivyščiusi. Tačiau jie turėtų laikytis tam tikrų minimalių reikalavimų ir mes iš tikrųjų tai gilinamės, nes man irgi atrodo visiškai nepriimtina tai, kas vyksta. Pavyzdžiui, tas gaisras Bangladeše. Praeitą savaitę mačiau dokumentinį filmą apie darbo sąlygas odos pramonėje. Tas sudėtingas, pavojingas sąlygas. Taigi, į tai reikia gilintis, bet nepainiokime šitų dalykų. Jeigu nesuteiksime galimybės trečiosioms šalims, šalims importuoti į mūsų rinką, tada tikrai busime elgsimės protekcionistiškai ir labai nehumaniškai. Taigi reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. Taigi bandžiau trumpai atsakyti į klausimus, gal ir nelabai trumpai išėjo, gerbama pirmininkė, bet mes e, nekeisime savo sprendimo, mes atšauksime šį reglamentą, bet e, teiksime naują pasiūlymą Inte komitete. Aišku, ne kitą savaitę, bet po tam tikro laiko bus tai svarstoma, bet turėkite galvoje, kad šitas klausimas tikrai nėra lengvas, nėra paprastas. Turime matyti taisyklės importuojamiems produktams ir ES pagamintiems produktams. Galbūt būtų gerai numatyti atskirą taisyklių savadą ES pagamintiems produktams. PPO tai bus priimtimiau. Reikės, bus, aišku, labai daug diskusijų, bet čia demokratija, diskutuojame. Ir manau, kad šis dokumentas nėra tinkamas ir vienintelė tinkama politinė reakcija yra jį atšaukti. A konkluzione baigdami šią diskusiją. Turėtume konstatuoti, kad buvo pateikti